artėjančio Europos Sąjungos ir Somalio pusėsalio migracijos maršruto iniciatyvos. Dabar tarybos vardu kalbės ponas Benedėta Dlevedova. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, esu, tiksliau džiaugiuosi galėdamas atsakyti į šį prašymą, sureaguoti į šį prašymą e, dėl e, Afrikos keišulio kartumo proceso. E, lapkričio 28 dieną Romoje vyko konferencija šiuo klausimu. Norėčiau savo asmeninį ir visos tarybos pasitenkinimą išreikšti tuo, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės e, dalyvavo šioje konferencijoje. Būtent tai prisidėjo prie jos sėkmės. Aš manau, kad e, bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito e, šalimis turi būti dialogo partnerystės, pasidalintos atsakomybės dvasia vedamas. Hartumo procesas kilo iš Romos ministrų konferencijos ir tai yra labai puikus pagrindas tam, kad galėtume aptarti migracijos ir kitus klausimus iš, su partneriais iš Afrikos kyšulio. Pirmą kartą valstybės narės su partneriais pavyko, e, sugebėjo aptarti migracijos klausimą rytų Afrikos šalis ir Afrikos kyšulio šalis yra e, kilmės ir tranzito šalis migracijos. Tie srautai per, migrantų srautai per viduržemio jūrą e, turi būti siejami su kilmės šalimis. Po pirminio etapo bendradarbiavimas e, bus vykdomas kovos su e, prekyba žmonėmis e, ir migracijos maršrutais kontekste. Yra parengtas sąrašas konkrečių priemonių, kurį reikia imtis. Visi puikiai suprantame, kad skubiai reikia imtis priemonių tam, kad būtų kovojama su pervežiais žmonių, tam, kad būtų sugrauti tie tinklai, nes tai kelia didžiulį pavojų net ir pačių migrantų gyvybei. Vidutinio laikotarpio tikslas būtų išplėsti šį formą tam, kad visi keturi regionai, tiksliau visi keturi aspektai būtų apimti legali migracija, mobilumas, plėtra, tartautinė apsauga ir nelegali migracija. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad deklaracijoje kalbama apie žmogaus teisės kaip pagrindinį šio bendradarbiavimo aspektą. Deklaracijoje taipogi yra kalbama apie būtinybę laikytis tarptautinės apsaugos principų ir konkrečiai 51 metų Ženevos konvencijos. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, turiu pasakyti, kad e, naujasis bendradarbiavimo pagrindas buvo nustatytas kartumo procesui, tai yra puikia pradžia, puikus pagrindas. Dabar turime pereiti prie aktyvesnių veiksmų. Siūlau ir kviečiu valstybės narės aktyviai įsitraukti įgyvendinant naująjį procesą. Europos parlamento parama kartumo procesui taipogi bus labai svarbi tam, kad jis būtų įgyvendintas. Dėkuoju uždėmesį. Grazie tante, signor ministro. A, e, A teraz zapraszam zabrania głosu. Dabar pasisakys komisijos vardu jos narys ponas Dimitros Avramopoulos. Thank you, Mr. President. Ačiū, pana pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Šiandien jūs privertėte mane pakeliauti nuo Junktinių valstijų į Gruziją ir iš Gruzijos į e, Šiaurės Afriką. Tikiuosi, kad ta kelionė baigsis pakankamai greitai, esu pakankamai sekęs, tačiau klausimas yra labai svarbus, kurį svarstome. Europos parlamentas e, jau savo diskusiją daug kartų atkaipė dėmesį būtinybę išgelbėti gyvybės, e, kurios prarandamos migruojant iš Šiaurės Afrikos į Europą. Ir komisija valstybės narės buvo nekarta prašytos pateikti pasiūlymų dėl to, kaip reikia praktiškai spręsti nelegalių migrantų problemas atvykstančių iš Somalio pusėsalio. Mums reikia todėl nustatyti tam tikrą sistemą, pradėti dialogą ir gyvendinti bendradarbiaujant su regiono šalimis konkrečias priemonės Todėl reikia pradėti politinį procesą, diskutuojant su Rytų Afrikos ir Somalio pusėsario šalimis bei e, dauguma viduržėmio jūros e, regiono šalių. Tai yra diskusija turi priepti tiek kilmės, tiek e, paskirties, tiek tranzito šalis. Kalbant apie migracijos maršrutus iš Somalio pusėsario į Europą. Reikia susodinti prie vieno stalo Džibutį, Egiptą, Eritreją, Etiopiją, Keniją, Somalį, Pietų Sudaną, Sudaną, taip pat Libiją ir Tunisą. Be politinių deklaracijų mes padėsime šalims partneriams tinkamiau padėti migrantams, kurie gyvena sudėtingomis sąlygomis, taip pat e, stiprinsime teisėjų e, saugos institucijų bendradarbiavimą tarp ES ir Šiaurės Afrikos šalių, siekiant veiksmingiau kovoti su e, nelegaliais e, migrantų gabentais. Migra... Turime nepamiršti, kad migracija ne tik problemų atneša, tačiau taip pat ir privalumų suteikia. Mes turėtume nesustoti kovojant su nelegale migracija, turėtume ieškoti migracijos reiškinių priežasčių, turime užsibrėžti savo aukštus tikslus. Jūs, gerbimi Europos parlamento nariai, nekartą raginote pagerinti bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis. Somalio pusėsalio migracijos maršruto iniciatyva yra vienas iš atsakų reaguojant į šį jūsų raginimą. Valstybių vyriausybių vadovai per ketvirtą ES Afrikos aukščiausio lygio sustikimą patvirtino tinkamus veiksmus. Dabar turime plėtoti dialogą, įtraukiant e, taip pat ir galimybę legaliai migruoti bei sustiprinant tarptautinę apsaugą tų asmenų, kuriems daugiausia reikia šios apsaugos. Bendarbiavimas su Somalio pusėsario šalimis padės mums geriau suvokti, suprasti vieni kitus, identifikuoti geriau problemas ir ieškoti jų sprendimo, bendrai už jos prisijimant bendrą, bendrai prisijimant atsakomybę už šį sprendimą. Žinau, kad daugelį jūsų kis klausimas, kaip žmogaus teisų aspektai integruoti į šį bendrabiavimo procesą su e, ypač bendrabiauti su šalimis, kurios nesilaiko demokratinių vertybių. Galiu jūs patikinti, kad žmogaus teisų stiprinimas, įgyvendinant migracijos politikos išorinį lygmenį, mums ir toliau lieka prioritetas ir mes įtrauksime jį visapusiškai į šį dialogą ir toliau e, sieksime šį procesą plėtoti, užtikrindami, kad valstybės gyvenitamus politinius tikslus, kurie yra bendri, visiškai priimtini. Todėl nekantriai laukiu, kol bus pradėti įgyvendinti konkretus veiksmai ir projektai ir galėsime pasiekti greitų laikų apčiuopiamų rezultatų. Ypač dviejose svarbiose e, sritise siekiant e, savanoriškai užtikrinti migrantams teisę grįžti į savo kilmės šalis ir jiems vėl integruotis. E, ir taip pat sprendžiant tranzitinių migrantų klausimus, čia jau e, yra skirti 5 milijonai eurų pagal vystomą bendrabiavimo programas. Taip pat ketiname parengti nacionalinės regionės strategijas, kovoti su organizuotų nusikalstamų, ypač nelegalių žmonių gabenimu. Iš tarptautinio saugumo fondo e, biudžeto mes skirime 750 tūkstančių eurų šiems veiksmams finansuoti. Skiri projektai šiuo metu yra komisijoje rengiami ir nuo kitų metų prasidės jų įgyvendinimas. Mes e, skatinsime savo partnerius Afrikoje svarstyti mūsų pasiūlymus ir dalyvauti juos įgyvendinant. Valstybės narės pareiškė savo susidomėjimą įgyvendinti tam tikras šiuose dviejose sritise e, rengiamas programas. Ir šios iniciatyvos pasitarnaus siekiant e, stiprinti tarpusio kontaktus ir ieškant problemų sprendimo. Apendrimas turiu pasakyti, kad viskas yra mūsų rankose. Esu įsitikinęs, kad e, tvarus dialogas ir konkretus bendravimas įgyvenant projektus yra sudėdamoji sprendimo dalis. Turime veikti dabar ir bendrai tik sutelktomis pastangomis ES, komisija, išorės veiksmų tarnyba, valstybės narės galės pasinaudoti šią unikalią progą. Komisija tikisi e, šiam procesui politinės paramos iš parlamento. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariui už e, šį svarbų pasisakymą komisijos vadu. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmajam suteiksiu žodį, tiksliau, pirmai Europos liaudės partijos atstoviai, Poniai Metsolai kalbės pusantros minutės, prašau. Għafna, sur President, sur Komissarju, irrit nibda dan id-diskors billi nilqa il-proċess ta' Kartum li tnieda ftit tal-ġimgħat ilu. Dan il-proċess. Norieċu pradėti nuo to, e, nuo to kad pas, norėčiau pasidžiaugti tą iniciatyvą, kurią yra siekiama pažaboti nelegalias migracijas e, srautus ir taip suburiant į vieną, e, suburiant į vieną vietą įvairias valstybės, e, kurios apvienyje savo pastangas. Ir kaip jau keletą kartų šiandieną aš minėjau, Europos imigracijos politikos sėkmė turėtų būti grindžiama visapusiškai politiškų e, požiūrių, apimančių įvairius e, aspektus. Vienas iš pačių svarbiausių yra siekis užtikrinti, kad būtų e, siekis užtikrinti visokiojopą bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis, ypač kilmės šalimis ir tranzito šalimis. Mums reikia paremti tas valstybės, jų kovoje su um, bet kokia nelegale, ne, bet kokiais nelegaliais veiksmais ar veikla, kuri yra nukreipta prieš ypač pažeidžiamas visuomenės grupės. Tai yra labai platus, bet svarbus procesas, kuris padės e, tos nelegalios veiklos aukoms, yra, pavyzdžiui, priekybo žmonėmis aukoms ir stiprins žmogaus teisės, e, tų padedant e, žmogu, e, priekybos žmonės, žmonėmis aukoms. Ir tam e, užtikrinti reikia skirti ir pakankamai finansinių lėšų. Mums reikia rasti sprendimus, kuriais galėtume užtikrinti šio proceso rezultatyvumą. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Jums pagal Milinosios kortelės procedūrą ponė Viržyje norėtų užduoti klausimą ir sutinkate jį atsakyti. Prašau, ponė Viržyje. Pone Metzela, aš norėčiau paklausti, ar jūs žinote, kokia situacija Afrikos kišulio šalise? Ar jūs žinote, koks šių šalių vaidmuo e, žmonių prekybos srityje? šiame pasaulio regione. Prašau atsakyti klausimą. Pone Veržė, žinau situaciją šiuose šalise ir aš pati esu iš šalies, kur, į kurią atvyksta daugelis žmonių, imigrantų iš šių šalių ir kurie prašo pagalbos. Tai yra žmonės atvykstantis iš Somalio pusėsalio valstybių ir mums reikia užtikrinti, kad būtų, um, kiek manoma, um, efektyvesnėmis priemonėmis kovojama su nelegalia prekyba žmonėmis. Dėkoju. Zipel, dvi minutės vardu. Pane Birgit Zipel, dvi minutės vardu. Kalbės socialistų demokratų vardu. Fluchtursachen bekämpft. Ačiū. Kovoti su uh, bėgimo priežastimis yra labai svarbu, tačiau kartumo procesas uh, šiuo metu atveria daug neatsakytų klausimų. Kova su nelegaliais migrantų gabentojais atrodo ir toliau ir, yra didesnis prioritetas negu aps, žmonių siekiančių apsisaugoti nuo karo pasiekmių apsauga ir pagalba jiems. Mes e, e, vis daugėja įvairių tokius žmonės priimančių stovyklų, kai kurie E, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė tokius, tokios e, stovyklas netgi vadina e, prieimimo centrais, tačiau kas ten gali jaustis gerai priimimamas ir patekęs į tokią stovyklą. Ir e, taip pat valstybės e, kalba apie tai, kad reikia sudaryti sąlygas e, prieigai, prie, pabėgėlių prieigai prie, tai yra suteikimui, prieglopšio suteikimui pabėgėliams. Tačiau kaip konkrečiai tai turi būti atlikta, remtis kokiais standartais ir ar viso to rezultatas galiausiai nėra Europos savizolacija, siekiant apsiginti nuo tokių žmonių. Iš tiesų mums reikia. Um, sudaryti galimybės žmonėms patekti į Europą, jeigu tai yra, jeigu jiems kyla didžiulis pavojus. Žinoma, mes turime visokiojopai apsisaugoti ir patys, tačiau tai dabartinės taikomos procedūros yra labai kvest... vertos abejonių. Ir Ir jeigu mes visi priimsime vienodas taisyklės, ar juose turės vienodomis sąlygomis dalyvauti visos valstybės? Ir kaipgi pagal tą kartumo uh, procesą, e, mes turėtume jį įtraukti visas valstybės narės, kurios turėtų prisidėti kažkokiamis finansinėmis lėšomis ir kaip į tai turėtų būti įtrauktas Europos parlamentas, kaip jisai dalyvautų šiame procese ir ar jisai būtų visokiojopai informuojamas. Yra, kaip sakiau, daugybė neatsakytų klausimų ir būtų gerai, jeigu bent į kelis iš jų šiandieną dar atsakytų komisija. Dėkoju. Liberalų demokratų na rzecz Europy. Dėkoju. Alde, frakcijos atstovė, ponė Malstrom. Visa fler migranter än någonsin tar sig nu till europa för att få chansen att skapa sig ett Daugybė migrantų vyksta į Europą su viltimi turėti geresnį gyvenimą. Jie bėga nuo karo ar nuo skurdo. Kadangi jie neturi jokio kito teisėto būdo atvykti į Europą, tai dauguma jų tiesiog neturi pasirinkimo. Jie tiesiog patiki savo uh, likimus žmonių pervežėms, kurie neturi jokių skrupulų. Taigi jie leidžiasi į pavojingas keliones. 3490 e, žmonių e, jau viduržėme jūroje yra žuvę, kaip kad e, pabė, vyriausiojo komisariato pabėgėlių klausimams duomenys teigia. Viduržėme jūros E, Viduržėme jūra tapo kaip ir kapinėmis. Vienintelė tų žmonių kaltai yra ta, kad jie tiesiog stengiasi išgelbėti savo ir savo vaikų gyvenimus. Dabar turime kartumo iniciatyvą tam, kad išvengtume uh, kad būtų kuo daugiau žmonių besileidžiančių į tokią avantūrą. E, turime imtis e, veiksmų, taigi ta kartumo iniciatyva tam ir yra skirta. To šalis vienas negali visko atlikti. Afrikos šalise vyksta tokie vyroja tokie e, režimai ir diktatūra, kaip kad pavyzdžiui Sudane, Somalija ir Trėjoje, kad žmonės tiesiog bėga iš ten. Vienas pilietis, tai pavyzdžiui, kalėjime sėdi ilgus metus ir jokio teismo proceso jam netgi nebuvo surenkta. Manau, kad reikėtų tokius atvejus panagrinėti. Komisija turėtų aiškiau savo vaidmenį apibriežti. Iššūkiai yra rimti, tačiau neturėtume bendradarbiauti su diktatūromis tam, kad migracijos problemas išspręstume. Znaczy, dziękuję. E, w procedurze e, Blue Card. E, Jums yra pateiktas, pateikta milinoji kortelė ir jūs pritarėte Sutinkate atsakyti į klausimą, papildomą klausimą, kurį pateikė, pateiks ponas Kava. Dėkoju kolegos, kad primate mano e, klausimą. Ar jūs sutinkate te, e, ir pritarėte mano pas, pasišlikštėjimui tuo, kaip elgėsi e, buvęs Etijopijos vadovas, kuris gyvena prabangoje ir kurio režimas yra visiškai, yra nepaprastai žiaurus. Ir Ar nereikėtų šio buvusio pra, e, va, diktatoriaus vėl išduoti Etiopijai, kadangi jisai dabar gyvena prabangoje užsienyje. Will... Šis klausimas yra labai svarbus. Mes niekada ne, e, pripa, neleisime diktatoriams nustatinėti taisyklių mums ir e, mums demokratinėms valstybėms mes turime pademonstruoti, kad, pažiūrėjau, David Izak, kuris jau e, daugiau kaip 4000 dienų kali kalėjime Eritrėjoje, vienoje iš pačių žiauriausių diktatūrų. Ar, ar su tokiais žmonėmis, e, tai yra e, tok, tok, tokiais žmonėmis, kurie yra tokios diktatūros e, e, atstovai, mes galime toliau bendradarbiauti, ar turėtume su jais bendradarbiauti, abejoju, mes niekuomet neturėtume nolaidžiauti tokiems režimams, e, ypač pagal hartumo procesą. Aš pritariu šią iniciatyvai, tačiau manau, kad yra nuo, ši, ši iniciatyva, mano manimu, nebus sėkminga, kadangi mes turime kalbėti vienu labai aiškiu balsiu, e, pasakydami už lais, žodžio laisvę, demokratiją ir teisės viršinybę. Viminių. E, labai ačiū. Guja NGL frakcijos vardu kalbės ponia Marija Kristina Viržyje. Jums vieną minutę, prašau. Merci, monsieur le président Ačiū pirmininkė. Hartumo procese yra numatyta sunormalizuoti ES valstybė narių ryšius su e, Afrikos ryšio šalimis, e, kyšulio šalimis tiksliau. Tai yra nieko naujo. Taigi užmestas bus dialogas su diktatūromis, kurie niekina žmogaus teisės. Pirmininkaujantį Italiją taip pat nori paskaninti Eritėjos integravimą į šį procesą. kaip vieną iš pagrindinių subjektų. Gerbiamas komisarė, jūs norite esminį pagrindą šios politikos nutiesti, kaip kad tai jau sakė tarybos atstovas. Taigi problema čia dabar e, yra dėl kilmės šalių, dėl tranzito šalių e, Reikia tiesiog sutrukdyti žmonėms vykti iš šių šalių ir niekaip e, nebandyti paveikti direktyvų, ar ne? Tiksliau, diktatūrų. Kaip jūs dabar galite pasakyti, sakyti, kad žmogaus teisės yra prioritetas? Kaip jūs dabar galite sakyti, kad tik tai šitaip mes išgelbėsime žmonių gyvybės? Ačiū gerbiamą parlamentarę. Žaliųjų. Po 3 minutį. Frakcijos vardu kalbės Judith Sargentinį. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad Romoje reikia atskirai dėrėti su Sudano, Pietų Sudano, Egipto, Etijopijos, Eritrėjos atstovais. Aš nematau šiame sąraše Libijos, nes tikrai nelabai žinau, su kuo turėtume kalbėtis, kas yra Libijos vyriausybė. Prisimenu, prieš porą metų vyko diskusija šiame parlamente apie susitarimą tarp Italijos vyriausybės ir Libijos, kad pastaroji neįleistų į Europą migrantų, ponė Malstrom, pono Avramopolo pirmtakė turėjo vykti į Libiją tam, kad 550 e, e, migrantų iš Eritrėjos, e, kurie buvo gražinti į Libiją, nebūtų išsiusti į Eritrėją, kur jie po to būtų nužudyti. Taigi kyra klausimas, kaip mes turime dėrėti su režimais, kurie žmonės žudo ir mes norime tiems režimams skirti oficialią paramą iš pagal vystamą bendarbiavimo programas, ponios ir ponai. Aš e, manau, kad tas hartumo procesas, ir čia kalba eina ne vien tik tai apie jo pavadinimą, apie tą vietą, kurioje procesas turėtų prasidėti. Čia turime aiškiai e, kalbėti, kad e, sudarę e, paktus su diktatoriškais režimais mes norime atsiriboti nuo migrantų srautų ir neleisti jums atvykti į Europą. Ačiū Europos laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijos vardu ponas Karveris. Dvi su pusę minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi norime padėti drąsiems ir nusivylusiems žmonėms, kurie stengiasi pabėgti iš konflikto ir skurdo zonų. Tai tinka visų interesus, mes nenorime, kad bloga padėtis taptų dar blogesnė, turime kovoti su migracijos priežastimis matydami, e, kaip žūsta žmonės, kurie bando perplaukti viržymę jūrą mažais laiveliais. Tiek tarptautinė bendruomenė, tiek atskios valstybės narės nesugeba to padaryti. ES nesugebėdama susidoroti su 500 milijonų laisvo judėjimo problemomis ES viduje, dabar bando dar prisijimti ir migrantų naštą ant savo e, pečių. Iš viso yra migrantų Etiopija, Kenija, Ugandoje, Sudanuose, Pietų ir Šiaurės yra 3,5 milijonų. Mes turėtume įvertinti ES vykdomos politikos Afrikos atžvilgių poveikį e, Pagalvokime apie bendrą žemės ūkio politiką, kurią gyvendindami mes e, ne tik e, subsidijuojame savo <clears throat> ūkininkus, tačiau taip pat ir depinginėmis kainomis parduodama maistą Afrikoje tokiu būdu versdami bankrutuoti Afrikos žemdirbius. Tokiu būdu taip paskatiname ir piratavimą jūrose prekybos srityje mes neleidžiame Afrikos šalims pačioms apsirūpinti save maistu. Mes turime panaikinti tos kliūtis, kurios e, pastatė Europos Sąjunga ir e, spręsti problemas susijusias su migracijos priežastimis noriu paklausti, kodėl komisija pasisako prieš Somalilendo e, pripažinimą. Ir tik e, Somalilendo e, sėkmės istoriją visą laiką pabrėždami, mes galime padėti visam regionui. Taigi suteikime Somalio pusėsaliui vilties tam, kad jo žmonės galėtų patys savo padėti. Ačiū dabar ponas Sinadinas neprisijungusiųjų parlamento narių vardu, prašau. Pane pirmininkė, 200 tūkstančių daugiausiai jaunų žmonių per pastarosius metus e, iš e, savo šalių atvyko į Europą. Todėl mes pirmiausiai turime pasirūpinti e, tų asmenų sveikatos apsaugą, e, bet reikia kalbėti ne vien apie trečiųjų šalių piliečius, reikia nepamiršti ir ES piliečių, pavyzdžiui, Graikijos piliečių, e, kuriems nesudarytos tinkamas gyvenimo sąlygos jų šalyje. Puikiai žinome, kad migracijos problemos iš vakarų Afrikos, Šiaurės Afrikos mums daug bėdų pridaro, tačiau Europa mus priverčia, verčia priimti nelegalius migrantus. Ir iš tiesų būtų naivu Afrikos šalims duoti pinigų siekiant riboti migraciją iš išorės, turint omenyje, kad Europos Sąjungos viduje E, esama labai didelių migrantų srautų iš pietų į, į šiaurę. Ir e, paprasčiausiai e, pietų Afrikos šalis badauja, pietų Europos šalis badauja, o gabus darbuotojai iš jų vyksta iš šiaurės iš šalis. Ačiū pirmininkė, tam, kad struktūriškai galėtume spręsti migrantų ir migracijos problemas, turime aiškiai žinoti, ką darome. Savo rezoliuciją mes patikime tinkamą veiksmų sąrašą, tai reiškia, kad reikia labiau derinti ES vidaus ir išvės politiką. Todėl manau, kad reiktų vertinti padėtį taip pat ir už ES ribų, bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis. Kalbant apie hartumo procesą ir įvertinant šalis, kurios dalyvauja hartumo procese, tai e, e, Libija kelia daugiausiai e, problemų. E, todėl man kyla klausimas, ar Libija yra ta šalis, iš kurios daugiausiai e, žmonių bando per viduržėmę jūrą patekti į Europos Sąjungą ir kaip mes turėtume spręsti tas problemas, kurios kyla Libijoje ir būtent kokiu priemonių reikėtų imtis Hartumo proceso kontekste. Labai ačiū. Dabar ponas Frunzulica dvi minutės kalbės. Ačiū, panė pirmininkė, ponės ir ponai, kasmet e, nuolat persekiojami žmonės, pažydinama žmonių teisės, sostichinės nelaimės verčia milijonų žmonių palikti savo gyvenamasias vietas Afrikoje ir e, leistis į pavojingas keliones e, per viduržėmio jūrą į pasiekti Europą. Jie tikisi asmeninio saugumo ir, ir geresnio, geresnio gyvenimo, tačiau visą tai sugriauna e, nesažiningi prekeiviai žmonėmis, e, nelegaliai ir pavojingai gabendami šios žmonės į, į Europą. Ir lab, tai, jas rasizmas, išnaudojimas, tokių žmonių atskirtis yra įprastinis reiškinys susijęs su šių žmonių gyvenimu ir likimu. Ir mums e, reikia e, užtikrinti tokių žmonių apsaugą ir deramai jais pasirūpinti, tačiau mums reikia paremti to, dėl, e, e, vietos bendruomenės, pilietinės visuomenės organizacijas, toliau stiprinti geros valdysinės principus, kad būt, migracijos politika taptų efektyvesnė ir kokybiškesnė. Mes taip pat turime E, turime užtikrinti, kad imigruojantis asmenys prisidėtų prie e, Europos šalių ekonomikos e, plėtojimo ir stiprinimo, įsijungtų jų darbo rinkas. Ir tokios, sudarant tokias sąlygas jauniems migrantams mes padėsime ne tik tai jiems, bet ir mūsų visuomenėms. Tačiau mes turėtume E, suvokti e, tą sąsąją tarp imigracijos ir ekonominės e, raidos. Ir tarybos išvadose ši, tai atsispindi ir tai yra labai puikus pirmas žingsnis, parodantis E, kad ES eina teisinga linkme, tačiau dabar įdomu sužinoti, kaip ES ketina šias rekomendacijas įgyvendinti realybėje. Pana posla Karvera ir pani posla Spinelli, čia pan akceptuoja? Jums, ponas Haber ir ponas Spinelli, norėtų užduoti papildomus klausimus. Ar sutinkate? Jei taip, ponė Spinelli pirmoji kalbės. Aš čia, sako ponė Spinelli. Mm, sono d'accordo che bisogna andare. pritariu tam, kai, kai jūs sakote, kad reikia e, problemą nuo šaknų bandyti spręsti. Tačiau taip pat norėčiau paklausti, kai ko dabar sakote, kad reikia palaikyti, remti vyriausybės tų šalių, iš kurių vyksta migrantai. Bet ar jūs žinote, kad tose šalyse yra diktatūros, karas, badas ir būtent dėl to bėga migrantai. Ne dėl nepakankamo išsivystimo e, jie pas mus važiuoja. Europos Sąjunga taip pat ir tų šalių atžvilgių e, gyvendina tam tikras programas, jas finansuoja, joms tačiau, manau, reikėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus arba susijęti su jų įgyvendinimu tam tikrus reikalavimus, kad atitinkamų šalių vyriausybės patvirtintų daugiau teisės aktų, pagal kurios būtų ginama žmogaus teisės, demokratija, būtų dėgiamas rinkos ekonomikos priemonės. Turime padėti toms šalims sudaryti savo piliečiams sąlygas neišvykti. Labai ačiū. Ponas Karveris dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad ledote užduoti klausimą, kad kolega sutinka jį atsakyti, ar kolega pritarė mano siekiu, kad Somalilendas būtų pripažintas tarptautinės bendruomenės ir jungtinių tautų ir e, e, turint omenyje, kad Pietų Sudanas neseniai buvo pripažintas tarptautinės bendruomenės. Ar jūs pritarite mano siekiu, kad Somalilendas būtų pripažintas tarptautinės bendruomenės? Uh, it doesn't make, uh, you know, the subject of... Uh, to... Šis klausimas nėra uh, šios dienos diskusijų dalis. Puikiai žinote, kad uh, visos šalis e, teikia paramą tarptautiniu mastu pripažintai Somalio valstybei. Tačiau dar kad noriu pasakyti, kad e, šios diskusijos tema nepriepia jūsų užduoto klausimą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Mariel Desarni pusantros minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mums tikrai reikia siekti pažangos šios, klausimų, šios klausimais Europoje. Mums reikalinga tikra imigracijos politika Europoje. Kol kas taip nėra, nes tai yra nacionalinė kompetencija su visais įmanomais nukrypimais. E, imigracijos politika negali būti sukurta be partnerystės su Afrikos šalimis. Na, aš tikrai nieko neneiksiu dėl, e, dėl to, kas buvo pasakyta e, dėl kontaktų vietoje. Taip galima juk užmėgsti kontaktus su opozicija, su NVO, su e, priešininkais režimu, tačiau kontaktai reikalingi. Dabar kas dėl žmogaus teisų, tai taip, tai yra būtina, esminis dalykas. Labai svarbu yra veikti siekiant paskatinti ekonominį augimą. Veikti reikia struktūruotai. Užtenka galbūt siūsti e, subsidijuojamus ES maisto produktus ir juos nukonkuruoti. E, reikia esminės reformas Afrikoje įgyvendinti. Mes Europoje turime padėti Afrikai kovoti su tomis problemomis, kaip kad pavyzdžiui e, žmonių pervežimas ir e, taip pat reikėtų reformuoti e, prieglopščio politiką, juk visiškas absurdas, kad žmonės turi atvykti pas mus tam, kad prieglopščio paprašytų ir negali iš kokios nors ambasados to padaryti. Taip pat reikėtų išspręsti kvotų klausimą, imigrantų kvotų klausimą ir geriau saugoti savo sienas. Pirmininkas, ačiū gerbiamą parlamentarę. Dabar žodis Barbarai Spinelį. Kalbėsiu asociacijų, kurios smerkia kartumo procesą vardu tos asociacijos taip pat pasisako prieš tai, kad imigrantai būtų siunčiami e, atgal. Šios asociacijos baiminasi, kad bus sudaryti e, susitarimai su Eritrijos diktatūra. Iš šios šalies 30 procentų visų, 105, 30 e, procentų visų migrantų atvyksta uh, Matėme, kad Eritrėjoje kaip ir koncentracijos stovykla, stovyklos veikia kaip kad ir Somalija. E, Pirmininkaujant į Italiją, kartumo procesą vadina puikiu pagrindu tolesniam darbui. Ta prieglopščio teisė šiandien praktiškai nėra garantuojama net ir remiantis tuo glaučiausiu Ženevos konvencijos sąrašu. Ačiū. Dabar žodis ponai Laurai Ferrarai. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Hartumo procesas veidmainiavimą gimdo. Bendradarbiavimas yra labai jautrus paremtas labai netvirtais pagrindais. Migracijos rautų valdymas jau ir taip turi spragų dėl žmogaus teisų. Kalbama apie tai, kad reikia kovoti su migracija, e, reikia kovoti su pervežiai tinklais, kartu reikia kovoti ir su diktatūrų pasiekmėmis. Tačiau Pasižiūrėkime dabar į Eritreją. Tūkstančiai e, žmonių e, kalėjimuose yra atsidūrę. Praktiškai genocidas vykdamas nusikaltimai prieš žmoniją. Egipte taipogi e, žmogaus teisės nėra labai geros. Eritrėja, kitos šalis niekada e, neratifikavo Ženevos konvencijos, 51 metų konvencijos dėl, prie, dėl pabėgėlių statuso. Ir štai dabar norima e, Ženevos konvenciją remiantis tarptautinį bendradarbiavimą pradėti. Libijoje tūkstančiai imigrantų e, siekia vykti į Europą, o ši šalis netgi nedalyvavo ministrų susitikime. Kartumo deklaracija, nepaisant visų šių spragų, buvo pasirašyta e, ir Europoje turi būti pagal šią e, deklaraciją bendri pabėgėlių centrai su, sukurti. Tačiau, ko gero, reikėtų imigrantus sulaikyti prieš jiems atvykstant dar į Europą, pavyzdžiui, Italiją, tai primena Berlusconio ir Kadafio susitarimą. Imigrantų centrai gali tapti kaip ir pabėgėlių stovyklomis, jeigu nebus bendro požiūrio, nes dabar yra veidmainiaujama. reikėtų taipogi bandyti apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis, pavyzdžiui, e, nepilnamečius. Dabar Frank Engel, pusantros minutės. Norėjau atsakyti poniai Spinelį. Jeigu jūs dabar kalbate apie visus tuos, kurie bėga iš kalėjimo, iš Somalio pusėsalio. Štai pavyzdžiui, Somalija nėra pakankamai kalėjimų, tai e, tie žmonės vyksta iš regiono, nes Somalio valstybės kaip po tokios praktiškai nebėra. Mes vis dar kalbame apie tai kaip apie valstybę, tačiau tai e, nėra tiesa. Ir galbūt e, dabar pasakysiu mintį, kuri pat netiks kolegai Karveriui. Mes turime imtis veiksmų dėl Somalį Lendonas, tai vienintelė šalis regione, kuri ne tik demokratiškai funkcionuoja, tačiau taip pat ir tampa prieglopščių žmonėms, kurie neturi kur kitur eiti. Baigdamas noriu kreiptis į komisijos narį ir pasakyti, kad uh, Mes perėmėme šio proceso pavadinimą iš Afrikos Sąjungos iniciatyvos ir įgyvendinami įvairias, įvairius politinius sprendimus. Manau, kad e, turėtume stengtis pratesti Afrikos Sąjungos e, iniciatyvas siekiant, kad e, jų turinys būtų mums priimtinas. Netgi jeigu mes turime kalbėti su diktatoriais, tai nėra labai malonus dalykas, tačiau kartais e, jį reikia daryti tam, kad pasiektume užsibrėžtą tikslų. Ačiū uždėmesiu. Labai ačiū dabar kalbės pusantros minutės Ana Gomiš. Negalim tikėtis, kad diktatūros e, išliks valdžioje, pasinaudodamas represijomis ir iš, išsipirks tas galimybės toliau egzistuoti, sulaikydamos migrantus e, kurie stengsis ištrūkti bendradarbiaudami su nelegaliais gabentojais. Pavyzdžiui, galvoju apie Eritrėją, kurioje yra įstrigę tūkstančiai gyventojų ir britų žurnalistai, kurie yra sulaikyti ir, ir kali tenai. Susidaro įspūdis, kad ši diktatūra, šios diktatūros tiesiog skatina migraciją, kadangi priverčia daugybę tūkstančių žmonių emigruoti. Jeigu mes norim pažaboti tos migracijos srautus iš Somalio pusėsalio, mes turime bendradarbiauti su tomis valstybėmis ir e, par, e, paremti, jas, e, paremti žmonės, padėti žmonėms išsilaisvinti nuo tų diktatūrų. E, Ir e, ta kartumo, proces, kartumo proceso metu neturėtumėme išlaikyti likščiolinės e, politikos, kuri buvo visiškai neveiksminga ir palaikyti, pavyzdžiui, Italijos e, e, veiksmų, kaip antai, kai jinai buvo padariusi susitarimas su buvusiu Libijos diktatoriumi. E, Mes taip pat turime, pavyzdžiui, kovoti su krize Sirijoje arba spręsti Palestinos ir Izraelio konfliktą, nes Gaza yra tapusi vis vienu dideliu, viena didelė pabėgėlių stovykla. Ir dauguma migrantų, kurie atvyksta iš Somalio pusėsalio, į Europą atkeliauja per Libiją. Taigi ir Libijos problemas turime spręsti. Dėkoju. Pona Bilbao Barandika, pusantros minutės. Europa įsipareigojo įgyvendinti kartumo procesą. Tai yra paprastos valstybės, kurios e, toli, kurių teritorijos yra toli nuo tų regionų, kuriuose, e, kuriuose į prie krantų prisišvartuoja nelegaliai gabenami migrantai bendra imigracijos politika, remiantis e, subsidiarumo principu, turėtų būti e, plėtojama nuosekliai ir solidariai. Mes turime bendradarbiauti vystimosi srityje ir e, stabiliz, siekti stabilumo ir taikos šiame regione. Tik tai taip pagaliau pavyks užkirti kelią dramoms, kurios vyksta kasdieną viduržėmė jūros pakrantėse. Mes galime ir daugiau padaryti. E, Sakarovo premijos laureatas šiais metais pa, aiškiai mums parodė ir papasakojo, kokiu konkrečiu veiksmu turime imtis. E, labai dažnai žmonės kenčia nuo e, karų ir sukarintų grupuočių, kurios, su kuriomis legali valdžia praktiškai ne, nesidera. Galbūt politiškai tai nėra visiškai korektiška, tačiau e, ir mes tarsi susitaikome su e, tuo, kad tyr, tyr, tironija, kuri yra tai dažnai labai, e, kuria, tuo tironiškumas, kurio pasižymė dažna valstybė e, šiame regione ir nėra oficialiai pripažįstamas, bet čia tuo pačiu metu nėra daroma nieko, kad būtų e, kaip nors išspręstos tos problemos su juo derantis ir bendradarbiaujant. Dėkuoju dabar. Ką? Ruzvelto pasakymas buvo stipriai sušvelnintas, dabar žodis suteikiamas poniai Bjork. Ačiū pirmininkė. Dabar bandoma e, iškasti duobę e, arba griovį apsaugantį nuo migrantų. Tai yra visiškai nepriimtina mums. Mes norime atgal išsiųsti migrantus į savo kilmės šalis, galėjome pasirinkti visai kitokį požiūrį, galėjome siekti pagerinti galimybės išlikti žmonėms bėgantiems iš konfliktų ir karų zonų. Ir tuomet jų perspektyvos būtų daug geresnės buvusios. Aš tikrai klausydamasi kolegų iš uh, dešiniosios ša, salės pusės susidarau įspūdį, kad kai jums tinkama e, susitarti dėl kokių nors naudingų dalykų, dėl laisvos prekybos, e, migracijos ribojimo, tai galite dėrėtis net ir su diktatoriais. Mes nepritarėme tokiems metodams. Pirmiausia, mums rūpi žmogaus teisės. Marijana Pietir dabar. Ačiū pirmininkė. Beveik 40 tūkstančių migrantų, taip pat ir perkeltų asmenų atvyko į Europą 2013 metais. Pagal migracijos e, organizacijos duomenis daugiau nei 3 tūkstančiai migrantų žuvo viduržėme jūroje. Deja, 2014 metai buvo labiausiai mirtingi metai viduržėme jūroje. Daugiausiai žmonių tais metais žuvo viduržėme jūroje. Didžioji dauguma jų žuvo e, mirė iš bado arba dėl to, kad paskendo. E, daugiausia jie vyko iš rytų Afrikos regiono. Kartumo procesą turėtume pasveikinti, nes tai yra dialogas tarp ES ir Afrikos tam, kad būtų sukliudyta prekybai žmonėmis. Tačiau Nepakanka sukurti koalicijų ir turėti lėšų. Atrodo, kad šitaip politikai kaip ir nuramins savo sąžinę, nes jie tiesiog nepadarė to, ką reikia padaryti laiku. Žmogaus orumas yra vienodas e, visur popiežius jau apie tai kalbėjo, mes neturime leisti, kad viduržėme jūra taptų kapinėmis. ES gali atremti migracijos problemas, jeigu jį tik tai savo kultūrinę tapatybę apibrieš ir imsis tam tikrų, priims tam tikrus teisės aktus tam, kad būtų apsaugoti, apsaugotos ES piliečių teisės ir kad galima būtų priimti imigrantus. Taigi, mėly kolegos, turime imti šios problemos e, nuo pat šaknų, o ne tik tai pasiekmes spręsti. Dabar žodis kolegai Kiengė. Ačiū, pirmininkė. Europa šiandien susiduria su didžiuliais strautais migrantų. Dėl to reikalingi bendradarbiavimo mechanizmai su kilmės ir su tranzito šalimis. Nei viena šalis negali viena atremti tų problemų, todėl reikalingas dialogas, bendri ištekliai ir politinė valia Europos Sąjungoje. Tam, kad iš prekeivių žmonėmis būtų ištraukti ištraukti, rankų būtų ištraukti e, tūkstančiai migrantų. Nereikėtų pamiršti, dėl ko bėga pabėgėliai. Reikėtų galbūt kelti žmogaus teisų klausimus tose šalise. Reikėtų pasitelkti bendrai požiūrį į migraciją. Būtent dėl to aš rezervuotai žiūrėčiau į pastarąsias kartumo proceso išvadas ir ypač į galimybę sukurti stovyklas pabėgėlių kurie galbūt sulaikymo stovyklomis gali pavirsti. Prieglapščio prašytojų klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į žmogaus teisės ir tarptautinės konvencijas koks bus ES vaidmuo. Europos parlamentas ir Libija yra pasirašę susitarimus ir manau, kad niekas negali pritarti tam, kad būtų šitaip pažeidinėjimo žmogaus teisės, kaip kad buvo Kadafio laikais daroma. Ačiū. Dabar žodis ponui Lopės Aguilar. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Hartumo procesas. Yra labai svarbus, matėme, kas vyko Lampedūzoje, taigi labai svarbus dialogas tarp kilmės, tranzito ir tikslo šalių. Vyksta prekyba žmonėmis, pasiekmės to yra tragiškos. Nepamirškime, kad kai kalba eina apie Eritreją, Somalį, Etiopiją, tai šios šalis neturi valstybės institucijų, neegzistuoja tradicinė e, prasme. Taigi, Europos Sąjunga turi ir toliau laikytis pagrindinių principų žmogaus teisų, pavyzdžiui. Reikia vengti prekybą žmonėmis, taip, reikia išlaikyti dialogą, taip, tačiau reikėtų taipogi e, numatyti labai griežtas sąlygas tam, kad kiekvienas e, investuotas euras padidintų, pagerintų tiksliau žmogaus teisų situaciją, apgintų labiausiai pažeidžiamus asmenis, pavyzdžiui, moteris, vaikus, e, karo aukas. Mes puikiai suvokiame, kokie tragiški vyko, e, vyko šiuose šalise. Dabar žodis kolegijai Rivaudalion Bonfoy. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Bendroji ir darni e, politika migracijos rytyje būtina yra e, kartumo procesas yra šio tikslo dalis. Pasirašusios šalis, šalis signatarės įsipareigoja kovoti su žmonių pervežėjais, tačiau tai neturėtų tapti pretekstu tam, kad barjerai migracijai būtų sukurti. Reikia užtikrinti e, saugų patekimą migrantams į Europos Sąjungą. Diskusijos dėl legalios migracijos e, kitas e, kartumo proceso etapas, ko gero, e, nebus efektyvius, efektyvus, e, nes vien tik tai tikslo pareikšti nepakanka, reikia konkrečių priemonių siekiant užtikrinti prieglapšio prašytojų ir migrantų apskritai teisės čia nėra sukūriamos jokios prievalės tartautinės teisės prasme. Tai kaip dabar ta deklaracija dėl tos, ne, tos nenormatyvios, ne, neturinčios teisinės galios deklaracijos dėka galime kažką tai pakeisti? Pirmininkas, ačiū parlamentarai. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų rato. Du asmenys iš viso yra paprašę pasisakyti. kad. Notis nu, Marijas. Siekdami priboti migrantų srautus iš Somalio pusęsario, turime imtis migracijos priežasčių, dėl kurių žmonės švyksta iš savo tevinių. Pagrindinė priežastis yra jų šalis valdantis diktatoriai, kuriuos reikia nuversti. Ir ypač Somalio pusėsalėje tokių diktatorių yra daug. Turime remti demokratijos kūrimą, e, žmogaus teisės ir e, pasiekti taikos Somalio pusėsalyje, nes e, žmonės dažnai bėga iš karo zonų, kad išsaugotų savo gyvybės. ES turi šio regiono šalims skirti ir ekonominę finansinę paramą bei kovoti su prekeiviais žmonėmis ir nelegaliais gabentais. Turime atsisakyti trečio Dublino reglamento, nes e, pietų ES valstybių narių gyventojai patys pagal įtampą migrantais turime e, visapusiškai spręsti su migracijos politika susijusias problemas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Dambaškiui. Председателстваш, уважаеми представители на комисията и на съвета, уважаеми... Gerbiamas pirmininkė, komisijos tarybos atstovai kolegos, norėčiau sureaguoti į kolegos Marijos e, pasisakymą. Na, iki šiol bent jau salėje čia girdėjau sakant, kad migracija yra geras dalykas, reikia migrantams padėti, reikia skatinti. Tačiau šalis e, susidurančios tiesiogiai su šia problema e, – Bulgarija, Graikija, Italija, Ispanija – mano, kad e, tai yra rimta problema, o ne problemos sprendimas. Ir šios šalis tampa praktiškai užpildytos tų migrantų. Tie migrantai nesugeba integruotis, neturi darbo. Ir iš tiesų regionai yra jų pilni. Taigi pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, dėl kokių priežasčių migrantai bėga. Reikėtų pasižiūrėti, kas remia diktatorius, kas grauna šalis, kas Libiją, kas Egiptą e, grauna, kas Somalijos, Somalio tiksliau e, neigiamų įvykių šaltinis yra. Nes dabar bent jau Euro, Afrikoje yra daugiau nei vienas milijardas gyventojų ir reikėtų į tai rimtai pasižiūrėti. Dėkoju, dabar komisijos vardu kalbės ponas Avramopoulos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Je crois fermement qu'établir un dialogue ponios ir ponai parlamentarai, aš manau, kad dialogas yra labai svarbus čia su Somalio pusiausvalių šalimis. Klausimas yra ne ar mes turime bendrabiauti su šiomis šalimis, bet kaip turime tai daryti tam, kad e, migrantai nežūtų bandydami atvykti Europoje. Kartumo procesas yra tik tai bendros strategijos dalis. Aš pritariu jūsų būkštavimams dėl šios iniciatyvos tikslų. Tačiau norėčiau kai ką paaiškinti. Mūsų politika nelegalizuoja regionų režimų. Mūsų tikslas yra, kad valstybės prisijimtų e, savo atsakomybę, išgelbėtų žmonių gyvybės ir kovotų su žmonių pervežiais. To šalis turi laikyti savo įsipareigojimų. Galiu jūs tik tai patikinti, kad mes e, labai nuosekliai stebėsime šį procesą. Kita vertus, reikia stiprinti ryšius tarp vidaus ir išorės politikos tam, kad nuosekliai e, atsilaikytume prieš, migra prieš migrantų spaudimą. Tai yra vienas iš mano tikslų. Europos e, migracijos darbo atverkė buvo paskelbta vakar ir tai yra 15 metų komisijos darbo programos dalis. Aš asmeniškai už tai pasisakau. Be to, manau, kad niekas nebejonė, nebejoja, kad reikia numatyti saugesnius sprendimus tiems žmonėms, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Komisija šiuo metu nagrinėja e, įvairias galimybės pavyzdžiui, bendrą e, požiūrį į e, vizų išdavimą humanitarniais tikslais pabėgėliams. Kol kas bent jau pabėgėlių perkelimas yra vienintelis e, būdas legaliai migrantams patekti į Europą. Tai yra solidarumo aktas, kurį skatina komisija. Šiais metais valstybės narės daugiau tokių vietų pasiūlė šiais metais. Kitas instrumentas tai būtų regioninės apsaugos ir plėtros programos. Pagal šias programas ES teikia savo paramą Europos, tiksliau Afrikos šalims, tam, kad tiksliau valstybėms narėms tam, kad pabėgėliai būtų kuo geresnėmis sąlygomis priimti Kaip jau ir sakiau, mes labai e, iš arti stebėsime visą šį procesą ir jo praktinį įgyvendinimą. Ačiū. Efharisto, bardzo dziękuję panu komisarzowi za... Ačiū komisijos nariui už dalyvavimą posėdėje ir už jūsų kalbą. Dabar tarybos vardu suteiksiu žodį ministrui Benedetto Delavedovai. Ačiū. Intervenuti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šioje diskusijoje kalbėjusiems parlamentarams. Pirmininkaujanti šalis dėkinga už tai, kad yra pripažįstamas e, šis procesas, kuris buvo mūsų iniciatyva pradėtas. Norėčiau dabar e, sugrįžti prie to, kas buvo paminėta. E, tikslai, žmogaus teisės buvo minėtos, hartumo procesu siekiama numatyti techninį bendradarbiavimą su Somalio pusėsalio ir Rytų Afrikos šalimis. Kaip kad sakė komisijos atstovas. Tai tikrai jokių būdų nėra kažkoks tai pritarimas diktatūroms šių šalių. Tai yra tiesiog techninis bendradarbiavimas e, dviems klausimais - prekyba žmonėmis ir žmonių nelegalus pervežimas. Turime dėti visas įmanomas pastangas tam, kad išgelbėtume tų migrantų gyvybės, kurie e, leidžiasi į kelionę per viduržėmę jūrą. Tam, kad pasiektume šį tikslą, turėtume veikti tam, kad užkirstume kelią tam niekingam nusikaltimui, kuris yra e, prekyba žmonėmis ir apskritai žmonių pervežimas. Toks būtų mūsų tikslas tam, kad įgyvendintume šį bendradarbiavimą ir išplėtotume šį bendradarbiavimą, kuris beje galėtų būti, e, galėtų būti išplečiamas ir į kitus sektorius. Mes nuosekliai dirbsime, laikysimės pagrindinių e, teisinių, migrantų teisės principų, kurie yra migracijos politikos e, esmė. Reikia skatinti ryšius tarp ES ir migracijos kilmės šalių. Reikėtų taip pat skatinti bendradarbiavimą tarp tų valstybių narių, kurios neturi tiesioginio, nepatiria tiesioginio migracijos spaudimo. Taip pat tarptautinės apsaugos principų reikėtų laikytėsi. Taip pat būtina veiksmingai pabėgėliams, pabėgėlio statuso prašantiems asmenims šią galimybę pagal tartautinės teisės principus reikia užtikrinti šią galimybę. Daug pasisakymų šio klausimu girdėjau šiandien. Mes e, tikrai bandysime į tai atsižvelgti, tačiau mūsų tikslas yra migrantų teisų apsauga. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad ši iniciatyva yra puikia kurią reikėtų tęsti. Ir čia labai svarbus yra Romos deklaracijos principai. Tam, kad ši iniciatyva būtų sėkminga ir tam, kad išvengtume paminėtų pavojų, būtina, kad ES institucijos paremtų šią iniciatyvą. Taip pat valstybės narės turi joje aktyviai dalyvauti. Parlamento vaidmuo svarbus šią prasme yra. Galiu jūs tik tai patikinti, kad mes jūs informuosime apie šio proceso tolesnius pokyčius. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju ponui ministrui. Ačiū už jūsų dalyvavimą šioje, šiose, šiose, šioje diskusijoje ir dabar.